pagal mm, darbo tvarkė. Dabar klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, hipoteka, reglamentuojantis teisės aktai rizikingos finansinės priemonės ES, Ispanijos atvejais. Žodį suteiksiu autoriai Cecilijai Vikstrom. Prašom. Labai ačiū. Kodėl yra teikiama ši rezoliucija ir kodėl e, vyksta ši diskusija? Ogi todėl, kad peticijų komitetas per pastaruosius trejata metų gavo daug peticijų. Kaip peticijų komiteto pirmininkė, aš tikrai labai apgailestauju, kad e, peticiją teikiantis asmenys susidūrė su tokiamis problemomis Ispanijoje, bet ir taip pat kitose valstybėse narėse. E, peticijų komitetas yra tiltas tarp ES piliečių ir ES institucijų. Ir aš kaip šio komiteto pirmininkė norėčiau, kad ES e, labiau atsižvelgtų į tiesioginę ES piliečių patirtį susidūrus su europiniais teisės aktais, o taip pat ir nacionalinių tų teisės aktų įgyvendinimu. Nes būtent ši patirtis mums, teisės aktų kuriejams, gali padėti ateitie pagerinti teisės aktus. Ir būtent dėl to, kad Europos parlamentas siekia atsižvelgti ES piliečių interesus, šiandien ir vyksta ši diskusija. Kaip jau sakiau, mes gavome labai daug peticijų su skundais, kad buvo pažeistos pagrindinės žmogaus teisės, pavyzdžiui, kad vartotojai nebuvo tinkamai informuoti apie e, įvairius procesus susijusius su hipoteka. Pone pirmininkė, Tinkamos informacijos gavimas yra būtinas tam, kad būtų galima priimti tinkamą ekonominį sprendimą. Ir norint užtikrinti, kad um, asmuo galės tinkamai investuoti peticijose kalbama apie tai, kad buvo daug piknaudžiavimo atvejų Ispanijos hipotekos sektoriuje ir tai pripažino ir Ispanijos ir Europiniai teismai. Daug Ispanijos piliečių nukentėjo nuo finansinių sukčiavimų, nes jų santaupas buvo investuotos į labai rizikingus finansavimo instrumentus. Jie nebuvo informuoti apie tai, kokia rizika kyla. Ir e, bankai tinkamai neišanalizavo, ar klientai turi pakankamai žinių suprasti tą riziką, kurios jie, jie ėmėsi. Ir dėl to e, nukentėjo labai daug žmonių, jie patyrė ir didžiulę ekonominę žalą. Daug žmonių neteko savo namų ir didžią dalį savo gyvenimo pa, e, santaupų. Mūsų akise vyko tikros žmogiškos tra, e, tragedijos. E, Vis dėlto, kad šio vakaro diskusijos tikslas turėtų būti vertinamas platesnėme kontekste. Mūsų e, tikslas yra užtikrinti e, informatumą, didesnį samoningumą dėl to, kad bankai vykdo neteisingą praktiką e, ne tik Ispanijoje, bet ir kitose ES valstybėse narėse. Yra būtina siekti skaidrumo ir vartotojų teisų apsaugos. Jeigu mes norime kovoti uh, E, su piknaudžiavimu sudarant hipotekos sutartį sutartis ir jeigu norime užtikrinti geresnę kreditus įmančių asmenų apsaugą. Mums kilo keletas klausimų dėl susiklošusios padėties. Ir aš tikiuosi, kad komisijos tyrimas ir išvados leis e, pagerinti e, peticijas pateikusių asmenų padėtį. Ir taip pat tikiuosi, kad ateityje pavyks išvengti panašių tragedijų. Ir taip pat mes tikimės, kad bus pagerintas ES teisės aktų taikymas. Gerbiama e, komisarė, norėtumėm, kad šiandien būtų atsakyta štai kokius klausimus. Ar peticijos yra susijusios su bankų prievalės pažeidimu klientams suteikti tinkamą informaciją pagal MIFID direktyvą? E, ar e, Ispanija tinkamai gyvendino MIFID vienas direktyvą? Ar vis dėlto Ispanijos ir taip pat ar Ispanijos nacionalinės institucijos tinkamai gyvendino ar kitas taikomas nuostatas? Taip pat mes norime pasiteirauti, kokiu priemoniu ėmėsi komisija ar jų imsis tam, kad kovotų su piktnaudžiavimais, e, kurių ėmėsi įmonės, e, stambios įmonės pardavinėdamos sudėtingus e, finansinius instrumentus nevisiškai laikantis ES teisės aktų. Taip pat norėčiau sužinoti, ar komisija ketina imtis kokiu nors priemonių dėl e, nesažiningų nuostatų Ispanijos hipotekos įstatymuose. Ar bus kažką daroma su e, tais bankais, kurie nesažininkai suteikia hipotekas žmonėms? Aš tikiuosi, kad e, komisarė atsakys ir mano, ir mano kolegų klausimus. Na ir asmeniškai pasakysiu štai ką. Mes turime asmeniškai užjausti tuos žmonės, kurie siubingai kentėjo. Ir taip pat mes turime užtikrinti, kad ateityje primami teisės aktai bus tinkami visiems ES. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponė Jūrovai nuo komisijos vardu. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau atsakyti į pirmą ir antrą užduotus klausimus. Na taip, taip. E, dabar e, taip jau atsitiko, kad tie, kurie skolinosi Ispanijoje, kas turi hipoteką, e, papuolį sunkia padėti daug teisminių ginčių ir buvo pakeistos kontrakto sąlygos, buvo pritaikytos sutarčių, taip pat e, labai nesažiningos sąlygos. Nacionaliniai teisėjai turėjo čia priimti sprendimą. Daugeliu atveju Ispanijos teisėjai priėmė sprendimus, sakydami, kad paskolų, būsto paskolų atveju ypač tos sutartys buvo, tos sutartys buvo nesažiningos ir vartotojų nesaistančios. Teisingumo teismas labai plačiai diskutavo uh, Šiuo klausimu buvo sulaukta daug žiniasklaidos dėmesio. Teismas sakė, kad e, Ispanijos e, įstatymų leidėjai nenumatė reikiamų saugiklių savo šalies piliečiams. Du kartus buvo keisti įstatymai šioje srityje Ispanijoje, kad galėtų piliečiai apskūsti paskolų sutartis. Tai buvo pirmas pakeitimas. Ir antra, e, tie pakeitimai taip pat numatė tokias nuostatas, kai teismas turėjo patikrinti, kokios sutarties nuostatos buvo panaudotos. 2013 metų potvark, e, primtus nutarimus faktiškai nuneigė. nuneigė Liuksemburgo teismas. Buvo pasakyta, kad galiuojantis įstatymai Ispanijoje nebuvo e, tokie, kokie buvo reikalingi. Dabar vyksta struktūrinis dialogas su Ispanijos e, teisės aktų leidėjais. Dabar mes prižiūrime, kad Ispanijoje būtų gyvendintos europinės teisės nuostatos šią temą. E, pakeitimų Ispanijoje jau yra, kadangi buvo pagerinta vartotojų apsauga, tačiau tebe lieka uh, Ir toliau būtina nustatyti dėl civilinio ar, ar civilinio proceso taisyklės atitinka ES teisės taisyklės ir ar tinkamai apsaugoti yra žmonės pasiemę būstų e, paskolas. Komisija analizuoja priimtus sprendimus, įgyvendinamus veiksmus ir mes galime pasakyti, kad kai dėl finansinių priemonių kai kurių pardavimo e, mažmeniniams klientams memorandum, supratimo memorandume dėl saugumo sąlygų Liepa 2012 metų, tas memorandumas pasirašytas apie Ispanijos Europos komisijos, Ispanija pakeitė savo teisės aktus, numatydama minimalią investicijos sumą tuo atveju, e, kai kurią turi sumokėti vartotojai, tai reiškia, kad e, žmonės, kurie turi mažesnės paimas, nebegali įsigyti tų finansinių priemonių. Kai dėl, dėl arbitražo mechanizmo. Dėl finansinės pagalbos Ispanijai, bankų restruktūracijai, bankai yra raginami įdėkti arbitražo mechanizmus kad būtų galima atsižvelgti į preferencinius pardavimus 2012 metams, 2012 metais įvykusius. Ir čia Ispanijos vyriausybė tarp 12 metų ir 2015 metų tai buvo priimta 298 tūkstančiai uh, nutarčių tai atitinka 71 procentą tų visų prašymų. Tai leido rasti savotišką atsakymą į didelę dalį to iškelto klausimo. Buvo rastas sprendimas šią temą. Kai dėl ketvirto klausimo, dėl naujų teisės aktų finansų paslaugų srityje, galėčiau čia paminėti teisės aktus, kurie buvo priimti, tai labai svarbus teisės aktai, tai yra direktyva e, susijusi su hipotekos kreditais ir finansinių rinkų direktyva. Būtina informuoti klientus dabar apie riziką susijusią su investicijomis. Jie turi su potencialiais skolintojais elgtis pakankamai kantriai prieš pradedant e, vieną ar kitą procedūrą. Valstybės narės turi priimti priemonės, kurios padėtų skatinti e, skolintojus, kad skolintojai elgtųsi kantriai prieš imdamiesi procedūrų dėl nemokėjimo, pavyzdžiui, negražinimo paskolų. Europos Sąjungos struktūros 2015 metais priėmė taisyklės susijusios su tuo, kaip tos priemonės turi būti gyvendintos. Na, o kai dėl klausimo reikia papildomų priemonių, e, skolos gražinimo sąlygoms, kai kurie teismai jau numato sąlygas, e, kurias turi atitikti skolintojai. Ir tai taip vyksta Ispanijoje dabar. Yra taikomas tam tikros sąlygos. E, procedūros tebe galioja nacionalinių lygmedių, tačiau dabar yra taikomas tam tikros išankstinės sąlygos tam, kas nori skolintis pinigus. Geriau bloga informacija negu jokios informacijos arba klaidinga informacija apie produktus ir ta informacija turėtų gerėti, kadangi e, labai svarbu, kad tartutis galėtų pas, palyginti tą informaciją, kai ima paskolą, kad galėtų pasirinkti geriausią produktą investicijai. Tai e, to laukia ir verslo įmonės. Visą tai siekiama, kad kreditų tarpininkavimas ar paskirti tarpininkai veiktų skaidriai ir profesionaliai bei sąžiningai, kad turėtų reikiamų žinių ir atitiktų kompetencijos reikalavimus, tai jeigu nori teikti finansinio, pažiūrėjau, tarpininkavimo paslaugas. Naujos rinkos direktyva yra taikoma investicijų paslaugoms. Ehm, bandoma sustiprinti organizacinius reikalavimus ir taip pat verslai numatomos taisyklės tam, kad būtų sumažinta e, rizika, kai sukčiaujama, parduodant vienas ar kitas finansinės priemonės. Visa tai e, reiškia, kad atsiranda daugiau reikalavimų e, įmonėms siūlančioms finansinius produktus ir daugiau apsaugos vartotojams. Kol kas dar laiko Va, tų sprendimų praėjo nedaug, tad dar per anksti spręsti, ar tos naujos taisyklės bus e, tokios, kurios atneš šimtų procentų laukiamų rezultatų. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pradėsime diskusiją. Frakcijų vardu kalbės kolegos. Pirmiausia, kolegė Esteras Feragot. Kalbės apie P vardu. Ačiū. Pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad Ispanijos vyriausybė sunerimusi yra dėl to, kas vyko praeitie, dėl tų komplikuotų produktų, dėl informacijos trūkumo e, nukentėjo Ispanijos piliečiai, ypatingai pažeidžiamieji piliečiai. Pirmiausia, dėl pirmojo paketo tų instrumentų. Kalba eina apie tai, kas vyko nuo 11 iki 13 metų, kai liaudės partija atėjo į valdžią, jie susidūrė su šią situaciją. Nes 2008-2011 metais buvo įspėta Ispanijos socialistų vyriausybė tam, kad ji imtųsi e, atitinkamų veiksmų, kad piliečiai, kad klientai būtų informuojami. Tačiau socialistų vyriausybė to nepadarė. Taigi 11 metų e, pabaigoje, 12 metais socialistų vyriausybė ėmėsi jau atitinkamų veiksmų, kaip kad sakė ponė komisarė. Ir tai buvo padaryta tam, kad tie produktai nebūtų vėl e, parduodami smulkiesiams e, klientams ir 71 procentų atvejų arbitražas buvo pradėtas. Taigi toliau kaip, taip ir vystėsi įvykiai. Na, o antruoju atveju liaudės dešiniųjų, vyriausybės, dešiniųjų partijos vyriausybė turėjo priimti sprendimą dėl hipotekinių paskolų, e, kurioms buvo sutartis pasirašytos 2005-2008 metais. Ir čia liaudės partija ėmėsi veiksmų tam, kad būtų apsaugoti labiausiai pažeidžiami priečiai. Buvo nuspręsta restruktūrizuoti skolą ir išvengti e, konfiskacijų būsto. E, Mes ėmėmės struktūrinių priemonių tam, kad ateityje tai nepasikartotų. Beje, tūkstančiai e, šeimų pasinaudojo priemonėmis tam, kad neprarastų savo būsto. E, dabar norėčiau paprašysiu kolegų iš šios diskusijos nedaryti rinkiminių diskusijų, todėl kad aukos nusipelno kitokių diskusijų. Dabar poniai Gonselės Pekės žodis, jūs paprašėte mėlynosios kortelės dar prieš kalbėtojai pradedant kalbėti, ar ne? Ar tikrai mėlyna kortelė? Jeigu, ar, ar sutinkate su tą mėlyną kortelę? Taigi prašom. Pone Astaras, atrodo, kad jūs iš kitos planetos visai žiūrite į Ispanijos piliečių realybę. Galbūt dėl to jūs kalbėjote apie rinkiminės priemonės. Ispanijos teisės aktai prieštarauja Europos teisės aktams hipotekos srityje. Jau dabar mes konstatavome ir daug Ispanijos parlamentarų sakė, kad Liepos, 14 metų Liepos mėnesį pirmininkė nutraukė, ponė, čia turėjo būti klausimas. Jums buvo skirta 30 sekundžių pusę minutės klausimui, dabar jums pusę minutės atsakymui. Ačiū. Kad ir kaip jums nepatiktų, situacija yra tokia, kokia yra. Ispanijos vyriausybė ėmėsi konjunktūrinių ir struktūrinių priemonių. Tačiau man atrodo, kad būtent jums pačiai galime čia būtų paprieštarauti. Dabar žodis socialistų vardu Kalefon Ruiz, poniai. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiama komisijos narė. Krizė išryškino daugybę dalykų. Skurdžiausiai gyvenančių asmenų apsauga, smulkiųjų indėlininkų apsauga tapo socialinė drama. Socialistų vyriausybė nesureagavo taip, kaip turėjo sureaguoti. Mes tai pripažįstame, meja kulpa. Tačiau problemų vis dar išlieka. Visa Ispanijos visuomenė dabar e, moka už tai. 107 milijonai eurų vien tik tai bankų kapitalo didinimui. 400 tūkstančių būstų buvo konfiskuota ir daugybė smulkiųjų indėlininkų prarada savo lėšas ir gavo tik tai trečdalį tų konfiskuotų sumų. Maždaug 300 tūkstančių smulkiųjų indėlininkų atsidūrė tokiuose spastuose. Na, be jokios abejonės, Ispanijos vyriausybė pakeitė teisės aktus, tačiau 12 tų pakeitimų buvo šališki. Daug kas yra keičiama, norint parodyti, kad kažkas tai keičiasi, bet realiai niekas nesikeičia. Yra daugybė numatyta reikalavimų bankams, tačiau tų reikalavimų nėra laikomasi. Taigi dabar situacija tik tai blokėja. Milijardai eurų yra įstrigę e, dėl hipotekos ir sąlygos jų yra juokingos. Dabar pasiskaitykime e, teismo sprendimą 93 13 direktyva, 4, 5 ir 6 šitie straipsniai jų yra nesilaikomi tos direktyvos. Čia yra generalinio advokato išvada tokia. Labai aiškiai tai pasakyta. Ispanijos vyriausybės numatyti pakeitimai nėra pakankami. Taigi, nebekankinkime dar daugiau Ispanijos žmonių. Aš norėčiau paprašyti komisijos labai griežtai ir rimtai pasižiūrėti ir išanalizuoti situaciją Ispanijoje. Kad nebebūtų Ispanijoje tų e, piknaudžiaujančių e, nuostatų ir apsaugokime smulkiuosius indėlininkus. Pirmininkė, labai daug, kas tik, daug ką galima pasakyti šiandien, tačiau norėčiau paprašyti laikytis paskirto kalbėjimo laiko. Dabar ECR grupė, pa, ponui Marija žodis. Ačiū, pirmininkė. Įstatymai dėl hipotekos numato ir tam e, tikrą vartotojų apsaugą tiek Graikijoje, tiek ir Ispanijoje. Bet e, problema yra štai kokia. Vartotojams nebuvo suteikta pakankamai informacijos e, tiems vartotojams, kurie ėmė kreditus būstui įsigyti. Na, o dabar e, žmonės kenčia e, pasiemęs tokias e, rizikingas paskolas, nes paaiškėjo, kad jos yra rizikingos. Žmonės nebeteko namų. Jie išsiskolino, tapo nemokus. Ta nemažai namų buvo tiesiog parduoti iš varžytinių. Na, o ir Graikijoje e, tūkstančiams e, žmonių kyla grėsmė e, būti išvarytiems į gatvę. Aš, kaip peticijų komiteto narys, raginu Europos komisiją, bendradarbiaujant su Europos centriniu banku, imtis kažkokių priemonių tam, kad būtų padarytas galas žmonių kančiai Ispanijoje ir Graikijoje. Adėliu. E. Du su pusė minutės poniai e, Becera Basterekė Beatris Alde vardu. Ačiū pirmininkė, mm, ačiū poniai Jūrovai už paaiškinimus. Taipogi aš manau, kad šiandien galime tik tai pasidžiaugti, kad yra teikiama žodinis klausimas bei rezoliucijos su projektas. Tai yra gera naujiena, nes nedažnai taip nutinka, kad peticijų komitetas atvertų duris piliečiams į Europos parlamentą. Jau gana seniai taip e, nėra nutikę nuo pat e, Marakešo susitarimo, pirmą kartą taip nutiko. Šimtai tūkstančių piliečių nukentėjo dėl e, piknaužiaujančių hipotekos sutarčių. E, galbūt 700 tūkstančių, galbūt milijonas, gal 2 milijonai žmonių nuo to nukentėjo. Mes gavome dešimtis, šimtus peticijų iš Europos piliečių, daugiausia ispanų. Bet tai yra iš esmės visos Europos problema. ES piliečiai gyvenantis Ispanijoje turi būti apsaugoti peticijų komitetas turi jų išklausyti ir pateikti tas peticijas bei bandyti ieškoti konsensuso. Mūsų vaidmuo būtent toks ir yra. Šiandien Ispanijos vartotojai yra palikti likimo valiai, bent jau taip Teisingumo teismas nustatė. Todėl reikalingas yra Europos institucijų įsikišimas. Reikia kažką tai daryti. Šis klausimas yra europinis klausimas, kadangi čia yra netinkamai perkeliamos Europos direktyvos. Peticija E, yra dėl perkelimo netinkamo, dėl nesilaikymo direktyvų, dėl hipotekinių paskolų, e, kitų direktyvų, finansinių paslaugų direktyvos. Čia yra, pavyzdžiui, vartojimo sutarčių e, netinkamos nuostatos ir taipogi dar reikėtų paminėti finansinių rinkų direktyvą. Dar yra Ispanijoje daugybė ir kitų perkelimo nuostatų E, direktyvų perkelimo problemų. Tačiau svarbiausia čia yra užkirsti kelią, kad kitose e, šalise tai nenutiktų. Turime būti budrus. Turime užtikrinti egzistavimą tų instrumentų, kurie užtikrintų piliečiams, Europos piliečiams visas jų teisės. Išgirdome, ką pasakė komisarė, tos problemos neturi kartotis. Ačiū dabar žodis ponai Valina Gue vardu. Viena minutė. Ačiū. Ispanijos teismų tarybos duomenimis nuo krizės pradžios 80 tūkstančių būstų buvo konfiskuota ir tų būstų savininkai mokėjo savo paskolas, tačiau įmokas tiksliau, tačiau bankai te gražino vien tik tai 5 procentus visų įmokų, nebekalbant jau apie būstus, kurie nebuvo gražinti. Mano šalies privatus bankai pasinaudojo situaciją. Dabar šimtai tūkstančiai žmonių kreipėsi į teisingumą ir prašo, kad būtų e, jiems užtikrinama teisė į orės pajamas ir orų būstą. ES turi užkirsti kelią tokiems, tokiam sukčiavimui. Ačiū dabar žaliųjų vardu. Dvi minut, dviem minutėm žodis suteikiamas ponui Terika Brasrozef Marija. Ačiū, pirmininkė. Aš esu peticijų komiteto narys ir taip mes jau aptarėme, kad tai, kad Ispanijoje nekarta buvo nesilaikoma ES e, teisės aktų, netinkamai buvo perkelti ir vartotojų, Ispanijos vartotojų interesai čia nebuvo už, ištikrinami. Tai yra tikra socialinė katastrofa. Tai, kas vyko Ispanijoje nuo 2008 iki e, 2012 metų. 170 tūkstančių e, būstų buvo konfiskuota. Nuo 2012 metų daugiau nei 100 tūkstančių būstų buvo konfiskuota žmonės išvaryti savo, iš savo namų. E, balandžio 5 e, dienos direktyva labai aiškiai sako, kad negalime negalime gelbėti gal, bankų, jeigu negelbėjami yra piliečiai. Štai pavyzdžiui, Niderlanduose 32 procentai yra investuojama į socialinį būstą. Na, o Ispanijoje tik tai 1 procentas valstybės biudžeto yra investuojama socialinį būtą. Finansinio išsilavimo neturintys piliečiai dabar gali uh, pirkti labai sudėtingus finansinius projektus ir 700 tūkstančiai piliečių taip apsigavo. Gerbiama komisarė, ES institucijos privalo įpareigoti valstybės narės informuoti piliečius apie kompleksiškumą finansinių instrumentų. Tai turi būti aišku ir skaidru. Piliečiai, kurie negali savo skolos apmokėti, turi turėti galimybę ją apmokėti e, dalimis arba atsisakyti savo būsto. Be to, komisija turi pats metus egzistuojančią direktyvą tam, kad būtų prisitaikyta prie dabartinės situacijos, kažkokio tai modernesnio teisės akto reikėtų. Ačiū dabar žodis Evi, poniai Evi. Ačiū pirmininkė. Nors kalbama apie Ispanijos atvejį, bet aš manau, kad tikrai būtina padiskutuoti per plenarinį posėdį tam, kad būtų atkreiptas dėmesys į dešimtus tų peticijų, kurias mes gavome Ir iš tikrųjų yra atskleidžiama didžiulė problema, padėtis visiškai neprimtina, o tūkstančiai žmonių tokioje padėtyje atsidūrė. Problemą reikia spręsti rimtai. Galų gale e, ši problema susijusi ne vien tik tais su Ispanija. Ir dar uh, E, paminėsiu bankų savivalę. Bankai pardavinėjo labai rizikingus investicinius produktus, bet jie sąmoningai nutilėdavo įvairias detalės ir tokiu būdu apgaudinėdavo vartotojus. Tai yra absoliučiai nepriimtina ir turime daryti viską, kad kiek įmanoma greičiau būtų apgintos vartotojų teisės. Na ir galiausiai dar noriu pabrėžti, jog tikrai labai tikiuosi, kad ta rezoliucija, dėl kurios balsuosime šiame plenarnėme posėdėje, e, bus veiksminga ir kad komisija imsis veiksmų kiek įmanoma greičiau. Ačiū, frakcijų pasisakymas baigėsi. Dabar žodis ponui Mato dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Jūs žinote, kad ši diskusija turėjo vykti ne čia. Kodėlgi? todėl kad tai yra nacionalinė problema, daug kartų tai buvo pasakyta. Be to, labai aišku, kad taip neturėjo net ir nutikti, bent jau iš pasisakymų aiškėja taip. Kai kurie Ispanijos kairiųjų partijų nariai, e, čia esantis, e, mus apkaltino e, dėl to, kas vyksta dėl rinkiminių priežasčių. Tačiau dabar kairieji naudojasi piliečių skausmu. Finansinių produktų problema neramina visus, tačiau ankstesnė vyriausybė ignoravo problemą. Priešingai negu kad prieš tai buvusi vyriausybė mes ėmėmės teisės, teisinių priemonių, ėmėmės arbitražo procedūrų. Tačiau, ko gero, dabar daugiausia triukšmo sukelia tas, kuris pirmasis spaudoje straipsnį surašo. Ispanijos vyriausybė dirba ir padeda paskolų negalintiems gražinti piliečiams tai padaryti. Tūkstančiai piliečių tokie situacijoje dabar atsidūrė. Nuo pat 2008 metų tai prasidėjo, tiksliau tada tai prasidėjo ir mes ėmėmės visų teisinių priemonių tam, kad būtų e, ištaisyta situacija. Daugiau nei 30 tūkstančių šeimų pasinaudojo konjunktūrinėmis priemonėmis, kurias patirtiname savo kadencijos metu. Tačiau pasakysiu tik tai, kad tie, kurie kenčia dėl tokios situacijos, nusipelno daugiau nei vien tik tai e, spaudoje straipsnio pasirodančio. Pirmininkė, ar e, mėlynąją kortelę iš ponios Martinės e, priimsite? Pusę minutės, prašom. Galiu tik tai pasakyti, kad vien, vieną žodį – gėda. Dabar klausomės liaudės partijos kvailyšių ir aš esu labai pasipiktinusi. Gėda visoms frakcijoms. Gėda už tokį pasyvumą. Na, galbūt tai yra ir priešrinkiminės kalbos, tačiau liko tik tai du mėnesiai piliečių pasitikėjimui atgauti. Mums jau trunko kantrybė, užtenka mus apvaginėti. Atsakymas. Jūs paprašėte melinosios kortelės prieš man pradedant kalbėti. Jūs čia demagogiją E, užsiminėjate. Ir tik tai, ko gero, ateitie patys piliečiai galės pasakyti, kasgi buvo teisus. Poniai Kirton Darling, minutai žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu peticijų komiteto narė ir ten yra susitelkiama prie to vaidmens, kurį vaidina Europos Sąjunga, siekdama apginti vartotojus. Šį kartą Ispanijoje, kaip ir dažnai kitose šalyse, e, tos teisės buvo pažeistos e, neatsakingai elgintis. E, daug piliečių, milijonas gyvena Ispanijoje, milijonai piliečių gyvena Ispanijoje, milijonas turi paskolas, jungtinis karalystės piliečių milijonas ten gyvena. Ir nu, siekiant, kad ateityje būtų užduodamos sąžiningai paskolos, mes turime raginti bankus elgtis skaidriai ir pateikti aiškiai ir teisingą informaciją vartotojams. Kai dėl hipotekos kreditų nauja direktyva įtvirtins skaidresnę, aiškesnę vidaus rinką šios rytyje. Tai turi būti padaryta, kad būtų galima geriau apsaugoti vartotojus ateityje. ES piliečiai um, siunčia aišku signalą prašydami veiksmų. Mes gauname daug peticijų šią temą. Tad mes turime tą, jų prašymą išgirsti ir parodyti piliečiams, kad jų teisės yra saugomos. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Pone Bilbao Barandika, prašom, žodis jums. Dėkui. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Ačiū peticijų komiteto pirmininkiai ir visiems kolegoms, kurie pasisako už tai, kad ES institucijos turi į šeimas gražinti viltį. Mes pasisakome prieš e, tokią piknaudžiautojišką prekybinę politiką. E, matėme besistančią spekulacinę politiką, o tai reiškia, kad e, daugelis žmonių, tūkstančiai šeimų nukentėjo prarasdami visas ar dalį santaupų. Kalbam apie žmonės, kurie dažnai yra pensinio amžiaus. Tie, tai yra tie žmonės, kurie nebegali padėti savo vaikams ir anūkams ir antrojo, antrosios galimybės, antrojo šanso tas įstatymas nepadės jiems išspręsti situacijos. Taigi situacija yra sunkiai įsivaizduojama humanitariniu požiūriu ir būtina kuo greičiau imtis priemonių, kad geros bankinės praktikos kodeksas būtų Ispanijoje tinkamai taikomas. E, žmonės turi turėti vienodas sąlygas esant tokiai problemai, o problemą būtina spręsti. Ta problema yra rezultatas to, kad vartotojas buvo geros valios, o produkto pardavėjas buvo asmuo be jokių skrupulų. Visos finansinės struktūros juk neveikia vienodai. E, nuo 2015 metų 0,20 procentų hipotekos paskolų bus daryta būstui. 13-14 metais buvo pateikta, pradėta procedūra Ispanijos vyriausybėje susijusi su šiomis hipotekos paskolomis. 0,2 procentai Baskų krašte siekia hipotekos paskolos šis e, regionas. Tačiau tie žmonės juk irgi ir tam krašte nenusipelno kentėti dėl to. Ir čia mes matome, kad įsigali praktika, kuri yra sažiningesnė ir kuri padeda apsaugoti vartus. Ačiū. Žodis ponė Kūnevai, minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šimtai tūkstančių piliečių Ispanijoje ir Graikijoje ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, turėjo nelaimę pasimti paskolą. Šiaip paskol, gauti paskolą yra teisė numatyta jungtinių tautų hartijoje. Ir tos, tie, tie teisės aktai numatyti 84 metais turi būti tinkamai gyvendinami. Vartotojai turi tam tikras teisės. Ypač um, tas matoma e, Aziz sprendimo byloje. 2000 um, vartotojų Graikijoje pasiskolinusių lėšas nebuvo tinkamai apsaugoti, bankai nevykdė geros praktikos. Bulgarijoje panašiai. O bankų priežiūros institucija irgi matė, kad e, šalyje bankai nesilaiko geros praktikos e, pavyzdžių. 2060 tūkstančių žmonių paėmė paskolas. Ir žmonės Graikijoje ir, ir Bulgarijoje turi palikti namus, atsisakyti jų. Ir e, dabar tie žmonės atvyksta į Europą, tai yra pabėgėliai, jiems reikia padėti, bet taip pat privalu nepamiršti ir tų žmonių, kurie susidūrė su tomis kitomis problemomis, su, su problemomis pasirašė nesažiningai jiems pateiktas sutartis. Ačiū. Dėkoju. Colega Urtasun, minutė. Desde el PP ustedes ya están condenados políticamente por la ciudadanía por haber permitido el... Sirponai, liaudės partija jau pasmerkė jūs liaudės partija jau, tačiau nepaisant to neišgirdo to signalo. Priešininkų partija surinko daugiau nei milijoną parašų, jūs tai ignoruojate, komisarė dabar jums aiškiai tai sako, jūs vėlgi tai ignoruojate. Atrodo, kad įstatymas Ispanijos vis dar netitinka ES standartų, nepaisant to, kas buvo padaryta 2013-2015 metais. Mes negalime toliau laukti. Dabar peticijų komiteto nariai sako, kad egzistuoja struktūrinis dialogas su Ispanija ir kad yra ieškoma sprendimo. Tačiau kas vyksta per tą laiką su tais žmonėm, kurie konkrečiai nuo to nukentėjo. Vien tik tai šiais metais 19 e, tūkstančių žmonių nuo to nukentėjo. Nelauksime galbūt 2016 metų, kol direktyva išeis. Jeigu dabar yra problema, tai spręskime ją dabar. Dabar žodis poniai Gil, minutiai. 2008 krizė sukūrė chaosą Europos rinkos, ypač paskolų srityje sprogo Ispanijos paskolų burbulas, tačiau tai ir toliau turėjo poveikį visiems, kurie turėjo paskolas. Ir matėme, kad ir jų, tų žmonių skolos ir toliau augo. Ir aš galiu tik užjauti tos žmonės dėl patirtų problemų. Uh, Dažnai e, tai yra arba jauni žmonės, turinti šeimas, arba vyresni žmonės. Tad būtina, kad skolos būtų restruktūrizuotos. 2011-aisiais Europos komisija priėmė teisės aktą susijusiu sąžininką vidaus rinką, su vidaus paskolų rinka e, kad žmonės galėtų įsigyti gyvenamą į plotą, paėmę sąžiningas paskolas. Visa tai turi būti įgyvendinta visose valstybėse narėse. Todėl raginu Europos komisiją paraginti visas valstybės narės, kad jos galėtų geriau e, paraginti valstybės įgyvendinti praktik, e, šią tinkamą praktiką, steikiant paskolas, nes tai yra būtina siekiant apginti piliečius nuo pavojų, kuriuos jie patiria. Ačiū. Dvi su pusė minutės kolegė Pagazaurtundula. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju taipogi komisijos nariai. Dėkuoju taipogi peticijų komiteto pirmininkui, kuris ėmėsi reikalingų pastangų tam, kad būtų padėta Ispanijos piliečiams ir tam, kad būtų jie išklausyti. Taigi dėkuoju Jums už darbą. Piliečiai taipogi yra ir vartotojai. Na, o vartotojai turi pasitikėti paslaugų e, teikėjais kasdienių paslaugų teikėjais. Bankai taipogi yra tokie. Čia šio plenarnio posėdžio metu turime aptarti e, tokius klausimus, kurie susiję su neapibrieštomis situacijomis, tokiomis, kokias dabar patiria, pavyzdžiui, Ispanija, e, šimtai tūkstančių piliečių. Labai sudėtingi finansiniai produktai yra akivaizdžiausias atvejis. Nuo jų nukentėjo šimtai tūkstančių smulkiųjų indėlininkų. Todėl ir keliamas dabar žodinis klausimas. Aš tikiuosi, kad komisija, kaip manoma, greičiau jie atsakys. Mes imsimės visų reikalingų priemonių tam, kad būtų užkirstas kelias toms piknaudžiaujančioms, piktybinėms e, hipotekiniams nuostatoms. Mums reikalingos laisvos ir nekorumpuotos institucijos. Šis skandalas kilo todėl, kad vartotojai patikėjo, jog pasta, pajamos yra fiksuoto dydžio, o nekintamo. Apsigavo daugybė piliečių, tarp jų ir daugybė pensininkų, kurie visiškai nesupranta nieko apie tuos produktus. Kaip žinia, štai pavyzdžiui, vienos našlės atvejus, kurios vyras terorizmo akto metu žuvo. Ir štai pavyzdžiui, tai senutėj buvo pakišti tie popieriai, kuriuos jį pasirašė. Be to dar politizuojama yra ir taupomųjų kasų veikla. Dėl to ir atsirado tas sukčiavimas. Mūsų partija 13 metų balandį padavė į teismą asmenis atsakingus už tuos atvejus. Dabar žodis poniai Albio Guzman. Dėkoju. Aš manau, kad apsigausime, jeigu dėmesį skirsime vien tik tai piknaudžiavimui. Santandero, BVBA bankai yra vagys, žmonės dirbantis juose yra žmonės be skrupulų, siekiantis pelno. Tačiau mes turime susitelkti į klausimą, kodėlgi e, vyriausybės elgesi kaip ekonominiai subjektai. Rohoj ir Zapatero e, vyriausybės yra vienodai atsakingos ir prisidėjusios prie tų įvykių. Jų vien tik tai atlyginimai yra didžiuliai. Kai buvo tokie atlyginimai mokami ir kaip ir, ir bankai e, buvo, milijonai bank, bankams buvo skiriama gelbėti, žmonės skurdo. Ir dabar, jeigu bus kažkas padaryta, tai tikrai ne Ispanijos institucijų dėka, o piliečių kovos dėka. Dabar žodis ponui Abjol, porui, ponui Maragal. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad liaudės partijos dešinieji Ispanijos atstovai yra nepatogioje situacijoje. Šis klausimas yra įrodymas, kad ES kaip koncepcija, kaip realiai egzistuojanti institucija yra reikalinga. ES turi, būti, turi sugebėti e, kovoti demokratinėmis priemonėmis su neteisybė. Tai, kas dabar atkeliavo iki čia, yra labai rimta. Ispanijos <clears throat> vyriausybė bei institucijos neišgirdo to šauksmo, kuris atkeliavo iki čia. Mm. Čia dabar eina kalba apie problemas kilusias dėl hipotekinių paskolų, kurios buvo pasirašytos su tokiais indėlininkais, kurie negalėjo jų pasirašyti. Dabar žodis ponui Mavridės minutiai. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad ši iniciatyva e, tikrai puiki. Jeigu mes e, e, Ispanijos pavadinimą pakeistumėm Kipru, tai situacija būtų lygiai tokia pati. E, ten irgi statymai nebuvo veiksmingai pritaikyti. Na galbūt pas mus nėra nukentėjusių tiek daug žmonių kaip Ispanijoje, tačiau procentinė išraiška skaičiai irgi yra didžiuliai Mūsų šalyje irgi yra daug žmonių nukentėję, pasijėmė kreditus. Yra ir tokių atvejų, kuriuos jau įsikišo ir teismai, ir Europos komisija. Taip pat e, atsitiko ir e, Kilo daug problemų ir dėl to, kad labai svarbi informacija buvo išspausdinta sutartyje smulkių šriftų ir žmonės jos neperskaitė. E, dėl to vyko daug žmogiškų tragedijų, buvo net ir nusižudžiusių. Tai aš noriu pasiteirauti e, Europos komisijos, gal galime europinių lygmenių rasti kažkokį sprendimą. E, Pana Sebastija. Ačiū pirmininkė. Nors kas E, kai kas ir nenori pripažinti, kad tai yra europinė problema, nors mes kalbame apie tai, kaip e, piktnaudžiauja Ispanijos bankai ir kaip jie elgesi nelegaliai, tai jau yra ir europinė problema, nes nuo to nukentėjo tūkstančiai Europos žmonių. Ir e, tie bankai, kurie taikė nemorales, piknaudžiam pagristas taisyklės, jie taip pat yra Europos bankai. Ir taip pat e, buvo panaudotos ir europinės lėšos. Tos lėšos buvo naudojamos bankams finansuoti, kuomet vyko griežta taupimo politika. Na, o e, Ispanijos hipotekos įstatymas yra tiesiog nelegalus, tą pasakė ir Europos teisingumo teismas. Europa turi imti skubių veiksmų. Europa turi vengti tiesiog kosmetinių pataisimų, kurių dabar imasi Ispanijos vyriausybė bandydama išspręsti situaciją. E, e, jeigu mes nieko nedarysime, tai mes nesame verti Europos parlamento vardo. Ponas Franculika, ačiū ponios ir ponai. Kadangi Europos parlamentas gavo labai daug peticijų e, susijusių su e, hipotekomis ir rizikingais e, finansiniais instrumentais Ispanijoje, tai manau, kad vertėtų, jog Europos komisija ištirtų, ar, nebūtų, ar nebuvo pažįstos ir žmogaus teisės. Mes turime imtis veiksmų ir užtikrinti, kad bankai nebepažeidinėtų vartotojų teisų Ispanijoje. Padėtis Ispanijoje yra tikrai kritiška. E, nuo 2008 metų 700 tūkstančių žmonių e, prarado santaupas, tūkstančiai buvo išvaryti iš savo namų. Ispanijos vyriausybė turimtų skubių veiksmų tam, kad padarytų galą tokiai padėčiai ir taip pat, kad užkirstų kelią tokiams situacijoms pasikartoti ir ateityje. No, Pana Fernandas žodis minutiai. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti peticijų komiteto pirmininką. Taip pat ačiū kolegijai Soledat Kaveson už tai, kad ji e, ilgus mėnesius dirbo tam, kad šis klausimas būtų pateiktas šiandien nagrinėjamas. Kalba eina apie didžiulį skandalą, kilusi dėl hipotekinių paskolų, dėl neiškių sąlygų e, siūlytų vartotojams, taipogi dėl labai sudėtingų e, finansinių produktų, dėl kurių nukentėjo daugybė jaunimo ir pagyvenusios, žmonių, pagyvenusios asmenų. Mūsųse jau vyko diskusija. Manau, kad būtina parengti įstatymą dėl to antrojo šansų suteikimo vartotojams, kurie nukentėjo dėl hipotekos. Bet to nepakanka. Dar komisija turi užtikrinti, kad įstatymų būtų laikomasi mūsų šalyje. Dabar kešdėjai procedūra, poniai Polčiak žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau paminėti tai, kas buvo pasakyta apie grinai nacionalinę diskusiją. Gaila, kad grinai nacionalinė diskusija pasiekė šį lygmenį, bet šį kartą mes kalbam apie skaidrumo trūkumą, apie blogą vartotojų apsaugą. E, tai yra tos temos, kurios nusipelno mūsų visų dėmesio. Jos yra susijusios su finansinė informacija, su šia būtent konkrečia tema. Pirmiausia, be abejo, žmonės turi gauti tinkamą informaciją. O šiaip turėtume nesikišti į teisinės normas. Tačiau tinkama informacija yra esminis dalykas šiuo atveju. Europos komisija turėtų vengti kišimosi į nacionalinės kompetencijos rytį. Tai būtų blogas precedentas. Ačiū. Minut. Sí, Ponas Aurikė, tunda minutė žodis. Ačiū, pirmininkė. Prieš penkeris metus dirbau Ispanijos vyriausybėje ir galiu pripažinti, kad Ispanijos įstatymai nebuvo tinkami. Be jokių, tikrai galiu tai pripažinti, mūsų finansiniai produktai buvo neskaidrus. Prieš keletus metus e, Ispanijoje visi finansiniai produktai buvo neskaidrus. Taip, aš pripažįstu ir tai, ką pripažino Teisingumo teismas. Tačiau aš negaliu pritarti tam, kad dabar būtų sakoma, jog mūsų vyriausybė teisi ketveris metus po jūs iškesi valdžią, dabar už viską yra atsakinga. Aš manau, kad reikia pripažinti tai, kas iš tikrųjų egzistuoja, tiesiog netinkami įstatymai buvo parengti. Na, mane labai prajuokintų dabar, jeigu ir liaudės partija toliau taip elgtųsi. Ačiū dabar žodis ponui Marečiui iš minutį. Ačiū pirmininkė. Mes apie esamą bazę, pagrindą. Mes skaitome užrašus ant konservų dėžučių ir tie užrašai yra reglamentuoti, kokį dydžio jie turi būti. Tuo tarpu atskirų valstybių, Graikijos, Kipro ir kitų e, šalių atveju, pavyzdžiui, Ispanijos, matome, kad situacija galėjo klostytis kaip tinkama ir Portugalijoje, ir Graikijoje, ir kitur. Niekas nebuvo reglamentuota, to dėka žlugo tūkstančiai gyvenimų, buvo daugybė sukčiavimo atvejų, situacija buvo iš tikrųjų siaubinga. Ant konservų dėžučių galima perskaityti informaciją, žinoma, koks, turi, koks turi raidžių dydis. Tuo tarpu ant uh, E, paskolos sutarties raidžių dydis reglamentuojamas, gal, jos gali būti tokios mažos, kad neįmanoma perskaityti, kas ten parašyta. Sí. Gracias, presidenta. Eh, la lucha. Ačiū pirmininkė. Kova su būsto konfiskavimu bei su tais produktais tik tai atkreipia dėmesį į tas šeimas, tūkstančių šeimų, kurios jau prarado būstą ir, kurias, kurios, ir tas, kurios dar praras tą būstą. Tūkstančiai šeimų prarado viso gyvenimo santaupas ir tai nutiko prie to prisidedant Ispanijos vyriausybei. Visi matėme, kaip vyriausybė padėjo bankams ir kaip yra e, dabar viskas suverčiama, visa kaltė suverčiama ant tų, kurie dėl to nukentėjo. Matėme, kaip policija elgėsi su protestantais, protestuotais tiksliaus. Dabar atėjo teisingumo valanda, komisija bei Europos parlamentas turi nutraukti uh, E, tą piknaudžiavimą. Pirminkė nutraukė kalbėtoją, dabar žodis vėlgi poniai Jurovai iš komisijos. Madam President. Pane pirmininkė, kaip jau sakiau anksčiau, ES teisės aktai turi būti perkelti ir įgyvendinami tinkamai tam, kad teisės aktai pasiektų savo tikslą. Vartotojai turi gauti tinkamą informaciją, tai padeda užtikrinti jų teisų apsaugą. Tai yra esminiai dalykai. Aš pritariu e, tiems kolegoms, kurie sakė, kad yra būtina imtis prevencinių priemonių. Ir jos turėtų būti veiksmingesnės. Nepakanka vien tik tais gerų teisės aktų, reikia ir prevencinių priemonių. E, Mes e, birželio mėnesį e, gavome informacijos iš Ispanijos e, dėl to, ar Ispanijos teisės aktai. Tiksliau, mes kreipiamės į Ispaniją, tyraudamėsi, ar Ispanijos įstatymai atitinka hipotekos teisės aktus. Ir jeigu, kai mes gausime atsakymą, jeigu jis bus netenkinantis, tai imsimės priemonių. Uh, E, vartotojai turi būti visapusiškai apsaugoti, kaip kad yra numatyta ES e, e, teisės aktuose ir kaip kad numato Europos teisingumo teismo sprendimai. Baigdama pridursiu dar kai ką. Kai kas iš jūsų teiravotės dėl bankroto įstatymo, noriu Jums pasakyti, kad šiuo metu mes rengiame pasiūlymą dėl e, e, fizinių asmenų e, nemokumo teisės akto ir mes ketiname pateikti teisėkuros pasiūlymą kitais metais.